Dear President, Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Tęsiame posėdį. Patvirtintų dokumentų tekstai jums buvo išdalinti ir kas nors prieštaraujate posėdžio protokolui. Taigi protokolą laikome patvirtintų. Europos liaudės partija man patikė prašymus paskirimams skirti Giovanni Lavie vietą Malės Sartori į delegaciją ryšiams Andrų bendrijos narius Parlamentinė asamblėje Europos ir Latino Amerikos Amalija Sartori turėtų tapti ryšių parlamentinės delegacijos ryšiams su JAV, o Fabricio Berto parlamentinės delegacijos ryšiams su Indija. Nariu, jeigu niekas neprieštaraujate, tai tuomet šios pakeitimus laikome patvirtintus. Pagal darbo atvarkę dabar vyks diskusijos dėl žmogaus teisų demokratijos teisinės valstybės principų pažeidimo atveju, trukmė nelgiau kaip valanda. Pradėkime nuo įstatymo viršinybės Rusijoje. Pirmiausiai norėčiau suteikti žodį rezoliucijos autoriams. Pradėsime nuo kolegės Jakonsari ir suteiksime jai pusantros minutės. Kur yra kolegė Jakonsari? Ah. Arvoisa puhemies. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga ir Rusija yra partneris, kai kuriais atžvilgiais glaudžios partnerės, netgi mm, bičiulės ir bičiuliai gali būti atviri ir sąžiningi vieni kitiems. Taigi šiame etape teisingai išsakome savo susirūpinimą dėl to, kas vyksta Rusijoje su pilietinės visuomenės organizacijomis, kai teisės aktai yra atitinkami, priimami. Iš tikrųjų, stebina, kad e, Piriheinman ir Konrad Adenauer fondai, kurie turi tarptautinę reputaciją demokratijos stiprinimo srityje, tarptautiniu mastu, dabar kenčia nuo e, vienašališkų e, nepagristų veiksmų iš valdžios pusės. Ypač neramina teisės aktai dėl užsienio agento statuso. Tai yra tos nuostatos, kurios būtent dabar yra taikomos tokioms organizacijoms tai tikrai visiškai netitinka tarptautinių standartų ir mes tai smerkiame. Žmogaus teisų dialogas su Rusija turėtų būti pasitelktas, kad būtų galima iškelti šios klausimus ir realiai juos aptarti, iš esmės aptarti. Europos taryba turėtų išgirsti tai, ką sako užsienio reikalų ministrai dėl Rusijos. Ačiū, kolegė Jakonsari. Kolegė Kornelius taip pat pusantros minutės kalbės. Pirmininkė, ES turi strateginę partnerystę su Rusija, tačiau uh, Tai, kad ES yra kaltinama, kad ji turi slaptų tarnybų tinklą Rusijai ir, aišku, tokie kaltinimai nepriartina abiejų pusių. O Putino valdymo stilius yra represijos prie žmogaus teisų aktyvistus ir mažumas. Tai neturi nieko bendro su modernizacija ar stabilumu tai gali privesti tik tai prie dar didesnės Rusijos izolacijos savizolacijos. Mes negalime leisti Rusijos valdžios pareigūnams įvykti be vizų tol, kol yra kol yra neišnagrinėta Magnitskio nužudimo byla ir turi būti toliau išlaikomas vizų išdavimo draudimas turi būti užkirstas kelias tolesniems grobimams. Ir Pavyzdžiui, statymai Dumoje priimti šią savaitę prieš homoseksualią propagandą, homoseksualumo propagandą, mm, prieš religinių įsitikinimų laisvę. Tai dar žingsnis atgal Rusijos atveju. Tai pažeidžia išaiškos laisvę, tai sukuria dar vieną pagrindą e, persekioti e, pasiremiant politinę atranką, e, pažeidžiant teises. Tai visiškai netitinka žmogaus teisų sutarčių, visų dialogo pagrindinių principų, ver, vertybių, kurias išpažįsta ES. Ir dėl to dar labiau didėja atotrukis tarp Rusijos ir ES. Ačiū kolegijai Kornelisin. Minutę laiko kalbės kolegija Ojuland. Ačiū pirmininkė girdėjome pernelyg daug žodžių dėl demokratijos pri, uh, žlugdymo Rusijoje. Daug, per daug sprendimų, per daug, buvo daug labai rezoliucijų ir Europos parlamento per pasarosius ketverius metus, tačiau po jokių rezultatų konkrečių po to nematėme, jokių pasikeitimų. Man atrodo, atėjo laikas Europai sureaguoti sureaguoti į tai, ką mes matome, kas vyksta Rusijoje. Turime sureaguoti į tai, kad demokratija mm, yra žlugdoma Rusijoje. Turime sureaguoti į Magnitskio bylą. Ir dar kartą aš noriu uh, kreiptis į pilietinę visuomenę visuose vakaruose, taip pat ir ES. Mes turime atkurti Helsinkio komiteto judėjimą vakaruose tam, kad paremtumėm politinę opoziciją Rusijos federacijoje ir ypač, kad paremtumėm pilietinę visuomenę ten, kuri kovoja už demokratinės teises, už konstitucinės teises Rusijos federacijoje. Ačiū. Ačiū kolegė Ojuland, kolegė Migalski vieną minutę kalbės. Ačiū pana pirmininkė, komisijos nary. Kornelisin teisingai paminėjo, kad Rusija yra laikoma ES strateginė partnerė, į tokia vadinamą svarbiausiuose dokumentuose reikėtų pamastyti, ar verta išlaikyti tą strateginę partnerystę, nes e, sunku laikyti ES strateginę partnerę šalį, kuri ir toliau slepia Magničkio žudikus, kurie neleidžiama laisvai veikti politinėms partijoms, kurioje apsunkinamas nevyriausybinio organizacijų darbas ir veikla, kuri persikėjo tokius asmenys kaip Navalnas, Khodorkovskis. Verta pamės, pamastyti apie tai, ar blogėjantis žmogaus teisų padėtis Rusijoje ir vis dar nedemokratiškai nesažininkai vykstantis rinkimai leidžia mums toliau teikti, kad ši šalis yra ES strateginė partnerė, jeigu manome, kad mūsų sąjunga grindžia savo veiklą tokiamis vertybėmis kaip žmogaus teisės ir demokratija. Taigi verta apie visą tai pamastyti. Ačiū. Ačiū kolegai Migalskui. Dvi minutės kalbės kolegė Viržyje. Ačiū, ponė pirmininkė. Po Sovietų sąjungos žlugimo sunku būtų teikti, kad Rusija grįžo į demokratijos kelią, nors buvo pakilimų ir nuopolių. Po Putino atėjimo į valdžią pastebimas tik nuopolis, persekiojamas nevyriausybinės organizacijos. Taip pat galima abejoti teismų sistemos nepriklausomumu Rusijoje. Magničko byla geriausias yra to pavyzdys, yra daug kitų. Taip pat e, nebejoju, kad Rusija viena korumpuočiausių e, pasaulio valstybių. Transparency International duomenimis 148 e, vietoje. E, Taigi pačiame gale pagal žurnalistų persekiojimą Rusija yra <clears throat> žurnalistų reporterių be sienų duomenimis. E, tinkamas to pavyzdys yra ir užsienio agentų statusas įtvirtintas e, įstatymu, taip pat e, Magnitskio byla, kuri buvo <clears throat> nagrinėjama prieš pastaruosius rinkimus e, žurnalistai, kurie buvo įvertinti Sakrovo premiją, tą taip pat e, atitinkamai įkūnė. Taigi, noriu užduoti tik tai vieną klausimą. Birželio mėnesį turėtų vykti, e, tiksliau, birželio pradžioje vyko ES ir Rusijos aukščiausio lygio sustikimas, kokias išvadas galima padaryti apie bendradarbiavimo lygį tarp Rusijos ir ES minėtose srityse. Ačiū, ponė Viržė, ponas Lysėt minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nary. 150 parlamento narių pasirašė po iniciatyvą <clears throat> teikti memorialo draugijos kandidatūrą Nobelio premijai, gauti visų politinių frakcijų vadovai bei daug garsių parlamento narių pasirašė po šio teikimu. Ir tai geras atsakas į Rusijos veiksmus tokių organizacijų kaip memorialas ir jų vadovų lyderių atžvilgių. Tačiau vien šių veiksmų nepakanka. Atsižvelgiant į tai, kokiu veiksmu įmamasi prieš NVO žmogaus teisų gynėjus žurnalistus Rusijoje, privalome kreiptis į vyriausiai galiotinį, į komisijos tarybos <clears throat> vadovus, į visas valstybės narės, jų parlamentus ir vyriausybės tam, kad visose diskusijose visais lygmenimis su Rusija būtų atkreipiamas dėmesys į žmogaus teisų padėtį, į piliečių laisvės, kurias šiuo metu dėja Rusijos valdžia riboja. Ačiū kolegai Lysekui. Buvo paskutinis rezoliucijos autorius, dabar kolega Posiltas, frakcijos vardu. Kolegos kalbėjo apie mūsų bičiulius iš Rusijos, kurios reikėtų kritikuoti ir turėjome ne vyriausybę, tačiau mūsų draugai nėra Rusijos režimo atstovai, jie yra arba mirę, kaip Magniskis, Istimirovo, Politkovskoje, su jais mes glaudžiai bendradarbiavome, arba yra uždaryti kažkur Sibiro e, lageriuose, kaip Khodorkovskis, Lebedevas, arba yra persiekėjami, kaip e, ponas Navalnas. Taip pat e, jiems trukdoma veikti kaip memorialo organizacija Adenauerio Eberto fondams arba e, žiauriomis sąlygomis laikomi suimti, kaip pusirajat grupės narės. Taigi visą tai parodo, kad mes turime reikalų su brutaliu žmogaus teisės mindančiu režimu ir kalbėti apie strateginę partnerystę tik dėl to, kad Rusija turi gamtinių išteklių ir yra didelė šalis vien to nepakanka, strateginė partnerystė turi būti grindžiama bendromis vertybėmis ir bendromis teisinėmis normomis. Todėl šiose srityse turime kalbėti su Rusija labai aiškiai. Ačiū kolegui Posultui, vieną minutę kolegė Mūnijas kalbės. Ačiū pirmininkė. Mano frakcija, kaip ir kitos, yra sunerimusios dėl e, padėties e, pasaulyje ir ypač Rusijoje. Ypač susirūpinimą kelia tai, kad nevyriausybinės organizacijos yra e, įvardėmos kaip užsienio e, agentai. Taip pat kyla pavojus pluralizmui ir e, opozicijai, reikia neužmiršti tokių atvejų kaip Politkovskaja ir kiti. Bet mes nemanome, kad rezoliucijų tvirtinimas skubos tvarka šiame parlamente kaip nors galėtų padėti pagerinti žmogaus teisų padėtį Rusijoje. Aš manau, kad mes turime stiprinti politinį dialogą su Rusija. Turime renkti sutikimus, kuriuose būtų aptariamos žmogaus teisės. Turėtume kalbėti apie žmogaus teisų gynėjų padėtį ir apie žmogaus teisų pažeidimus. Uh, Ačiū. Dabar vieną minutę ponui Takula. Pirmininkė. Džiaugiuosi šiandien galėdamas tarti keletą žodžių apie įstatymų viršenybę Rusijoje. Man didžiulį susirūpinimą kelia tai, kas vyksta. bet džiaugiuosi, kad šią, šios diskusijos klausosi Suomijos delegacija. Suomija turi daug patirties e, dėl Rusijos ir žmogaus teisų ten. Rusija, neatsižvelgdama į žmonės, neatsižvelgiant į jų e, religinius įsitikinimus ar seksualinę orientaciją, turi turėti galimybę pasinaudoti savo teisėmis. ES yra vertybių e, sąjunga ir e, mes turime siekti, kad tos šalis, su kuriomis bendradarbiaujame, su kuriomis prekiaujame, gerbtų žmogaus teisės. Tikrąją šio žodžio prasme. Rusija yra svarbi partnerė ir mes neturėtume užmerkti akių į jos netinkamus poelgius. Europos parlamentas turi pasiūsti aišku signalą, kad žmogaus teisės turi būti gerbiamos. Ačiū. Dabar vieną minutę panu Černeckiui. Aš buvau vienas e, iš tų žmonių, kurie norėjo, kad organizacija Memorialas gautų Nobelio taikos premiją. Yra, egzistuoja dvi Rusijos. Yra oficialioji Rusija, valstybė. Ir tai yra tokia Rusija, kuri tiki jėgos panaudojimu, kuri pamina žmogaus teisės. Kita Rusija sukuria įspūdį, kad ji yra silpna. Ji ir yra silpna. Ir iš dalies taip yra dėl ES neveiklumo ir nesugebėjimo veikti. Mm, valstybės narės taiko dvigubus standartus. Jos pasmerkė žmogaus teisų pažeidimus vienoje ar kitoje šalyje, bet nepasmerkia tokių pažeidimų Rusijoje ar Kinijoje vien dėl to, kad mes, mus su šiomis šalimis sieja priekybos ryšiai. Ačiū. Dabar ponas Betsan. Ačiū pirmininkė. Rusijoje nėra įstatymų viršenybės. Rusijos vyriausybė yra gangsterių režimas, kuri sėkmingai e, eksportuoja įstatymų viršenybės nebuvimą į vakarus, o e, vakarų politikai bando e, vykdyti palengvinimo politiką. 2006 metais teroristai mano rinkiminėje apygardoje nužudė poną Litvinenko. Buvo dalinami pažadai, kad, bus padė, kad gausime pagalbos tirdami šį nusikaltimą, tačiau iš tikrųjų Medvedevas sudarė sąjungą su Putinu. Ir siekiama įrodyti Rusijos e, valstybės dalyvavimą šiame akte. Rusai e, atvirai žudo žmonės Londono gatvėse, o Rusijos vyriausybė nuo to tiesiog nusigrėžė. Iš esmės Rusija yra organizuota nusikalstamumo žydinys ir mm, kol nėra ten įsigalėjusių įstatymų viršinybė, mes negalime apie nieką kalbėti. Tiek buvo frakcijų atstovų, dabar kalbės kiti užsiregistravę kalbėtojai, pirmasis kolega Prėda. Ačiū pirmininkė. Pone Munis ką tik pasakė, kad tai, kad diskutuojame Rusijos klausimą ketvirtadienį po pietų, tai nėra geras dalykas, tai nėra tinkamas e, formatas. Nesu tikras, kad diskusijos dėl ES ir Rusijos vadovų sustikimo būtų buvęs geresnis dalykas. Mes pasiekėme nedaug ko mūsų santykiuose su Rusija. nepelno organizacijos, nepelno siekiančios organizacijos Rusijoje taip pat ir gerai žinomos, yra gazdinamos nuo to, kai 2012 lakučio mėnesį Duma patvirtino atitinkamus įstatymus. Tai iš viso kyla klausimas, ar Rusija egzistuoja įstatymo viršenybė. Ačiū kolegai Prėdai. Vieną minutę kalbės kolega Havit. Ačiū pirmininkė. Vakar kalbėjau šioje salėje, kad reikia užtikrinti nuoseklumą ES dėl žmogaus teisių ir mūsų strateginių partnerių. Šiandien mes Rusijai vartinam kaip pagrindinį pavyzdį. Iš tikrųjų, tai baisu, kaip valdžia susidoroja su pilietinė visuomenė. Šiandien mes reikalaujame, kad būtų panaikintas užsienio agentų statuso įstatymas, nes Golas Memorial asociacija yra įvardinami kaip išdavikai ir šnipai reikalavome, kad komisija atsižvelgiant į šios teisės aktus pasakytų, kaip mes galime palaikyti ES ir Rusijos dialogą, pilietinės visuomenės dialogą, kai iš tikrųjų jį iš viso nyksta. Pirmininkė, aš prisijungiu prie visų tų, kurie protestuoja prieš Rusijos įstatymo projektą, kad būtų um, uždrausta netradicinė seksualinė orientacija. orientacija seksualinė orientacija tai yra žmogaus teisė. Ir uh, gegužės mėnesį matėme kad, iš ataskaitų, kad tai tai yra, yra didžiulis pavojus. Ačiū, kolega Sonikas, vieną minutę kalbės. Rusija, kuria gimė Sakarovas ir Solženicinas, tačiau taip pat Stalinas ir bolševikai nesugeba gerbti savo piliečių stengiasi tik tai didinti savo valstybės galybę. Šiandien Rusija negali atsikratyti stalinizmo praeities ir nesugeba suvokti fakto, kad valstybė gali būti stipri savo piliečių dvasia, pilietinės visuomenės dvasia. Tokiu būdu organizacija Memorialas, kuris buvo apdovanotas Sakarovo premija, <clears throat> taip pat kaip ir anksčiau Solženicinas Sakarovas Tai nebuvo pageidaujami e, Rusijos politikos, <clears throat> politikų tarpe, todėl stengiamasi tokias organizacijas diskredituoti, apkaltinti juos kenksmingą veiklą savo tėviniai. Reikia Rusijai padėti išgyti nuo šio sindromo, reikia tiesiai į akis Rusijai sakyti, kad jūsų tauta yra puikiai kūrybinga. Šių negalite savo jėgos ir galios didinti e, persekiodami laisvus žurnalistus ir opozicijos politikus. Rusijos istorija kalbėtas yra nutraukiamas. Ačiū kolegai Sonikui. Dabar kolegos pasisakys pagal procedūrą, prašau žodžio. Kolega Landsbergį norite užduoti ponui Sonikui klausimą. Tik tai trumpa pastaba. Pirmininkai, jeigu norime dialogo su Rusija, pirmas žingsnis būtų e, pataisyti pavadinimą. Kolega Landsbergis. Kolega Landsbergis. Dabar vyksta pasisakymai pagal procedūrą. Prašau žodžiu, jūs pakėlėte mėlyną kortelę, o tai reiškia, kad norite užduoti klausimą anksčiau kalbėjusiam kolegai. Norėtumėte būti įtrauktus į pasisakymą, pasisakymų e, pagal procedūrą, prašau žodžio sąrašą. Taigi klausimas, ponas Sonik jei mes rimtai žiūrime į tokias diskusijas, tai pavadinimas turi būti pataisytas ne įstatymo viršenybė Rusijoje, kadangi to neegzistuoja, o į autoritarinio įstatymo viršenybę, kas būtų realybė, arba Kremliaus įstatymus, kai yra primetami vadovų įsakymai. Kolega Solikai, prašau atsakyti. Šis kolegom Landsbergisem. Pritariu kolegai Landsbergiu, kad pavadinimas galėtų būti mm, galbūt šiek tiek e, svaresnis, tačiau apie tai galima diskutuoti ir atitinkamai diskusijose pasirinkti tokius svaresnius žodžius, esmingesnius. Ačiū kolegai Sonikui. Dabar pasakymą pagal procedūrą, prašau žodžio. Nemažai kolegų užsiregistravo. Pamėginsiu visiems e, suteikti galimybę kalbėti, tačiau dėl to galbūt turėsiu griežčiau riboti kalbėjimo laiką. Mm, taigi kolegė Isaija dabar kalbės. Čia arvoisa puhemies. Tämä keskustelu. Ačiū. Pirmininkė. Šios diskusijos dėl įstatymo viršenybės Rusijoje yra labai reikalingos, nes Rusija yra mūsų strateginė partnerė, todėl turime kelti šios klausimus. E, Europos vertybės turi būti ginamos tiek Europoje, tiek tarp mūsų strateginių partnerių. Man Ypač norėtųsi atkreipti jūsų dėmesį į mm, teisės aktų naujausius pakeitimus Rusijoje, kur Rusija nevyriausybinės organizacijas pradėjo įvardinti užsienio agentais, suteikia tokius statusėm. Iš tikrųjų, NVO netgi neturi galimybės užsiregistruoti registre, o neužsiregistravus atitinkamame registre joms skiriamos didžiulės baudos. Aš tikiuosi, kad tikrai toks klausimas dėl persekėjimo nevyriausybinio organizacijų bus ES darbo tvarkės pirmosiuose punktuose. Labai ačiū. Prašau visų kitų kalbėtojų pagal procedūrą, prašau žodžio, neviršyti vienos minutės kalbėjimo laiko. Kolega Romeva Rueda dabar kalbės. Ačiū. Padėtis Rusijoje e, yra sisteminės problemos e, simptomas, turiu galvoje žmogaus teisės ir įstatymų viršinybę. Be vyrauja represinis politinis e, klimatas ir yra užgneužiama nepriklausoma e, pilietinė visuomenė. Ypač dėlį susirūpinimą kelia tai, kad yra priimti teisės aktai dėl homoseksualumo propagandos. Tai padidins e, LGBT diskriminavimą ir smurtą prieš juos. Bet to labai sunku suprasti, kodėl federalinės institucijos nepadarė nieko, kad užkirstų kelią E, tokiam diskriminaciniam teisės aktui e, ir buvo uždrausta, uždrausta tai, kas vadinama propaganda. Aš norėčiau paprašyti, pateikti Dūmai raginimą už, užkirsti kelią tokių teisės aktų prieimimui. Dėja, į mano tą prašymą nebuvo atsižvelgta. Ačiū. Vielen, vielen Dank, Herr Kollege Romero. Ačiū kolegai Romėvai Raida. Dabar kalbės kolega Vaitsakovskis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie įstatymą viršenybę Rusijoje arba jo nebu, jos nebuvimą, turime nepamiršti ir vykstančio tyrimo susijusio su 2010 metų 10 dienos katastrofa, kurios metu Rusijoje žuvo Lenkijos prezidentas Kačinskis ir 90 kitų asmenų. Tyrimas tęsiamas jau ketverius metus. Rusijos valdžia, nepaisant <clears throat> daugkartinių prašymų, atsisako pateikti Lenkijos atstovams eh, judasias eh, dėžės eh, lėktuvų ir lėktuvų liekanas, dėl to tyrimas negali būti negalima baigti tyrimo. Ir Rusija turėjo pakankamai laiko, kad perduotų Lenkijai visus svarbius įrodymus ir atsisakymas juos pateikti, manau, taip pat nedėra su įstatymo viršenybė Rusijoje. Taigi turėtume tokiems veiksmams pasipriešinti ir juos pasmerkti. Ačiū kolega Vaiciakovskui, dabar ponė Jezlovietska kalbėsiu. Ačiū ponė pirmininkė. Per pastarosius mėnesius pastebime grįžtesnius politinius veiksmus iš Rusijos valdžios pusės, Navalino procesas, Kasparo pabėgimas į užsienį, Sergiaus Markino ekonomisto pabėgimas, taip pat memorialo organizacijos, kuriam, kurie teikia paramą užsienio rėmėjai persekėjimas. Parodo apie tai, kad Rusija vis labiau tampa autoritarinė valstybė. Kalbėtojai veikiausiai prašoma kalbėti lėčiau. Tik vis dažniau girdime tvirtinimų, kad Rusija tampa autoritarinė valstybė, kurioje vis labiau persekiojamos laisvės ir nepriklausomybės apraiškos. Tos politikos pokyčiai privalo e, sąlygoti taip pat ir ES požiūrio pasikeitimą į Rusiją. Nepaisant to, turime skatinti naujoves Rusijoje, nes e, panašu, kad e, Rusijos valdžia Kremlius neketina atsižvelgti į mūsų pastabas. Taigi turime imtis kitokių veiksmų, teikti paramą Rusijos pilietiniai visuomenė ir galimybę, numatant valstybėms narėms, tęsti dialogą su valdžia. Dabar kolega Kelė. Pirmininkė, ne pirmą kartą kalbame apie Rusiją. Be jokios abejonės daugybė žmonių e, įtaria, kad padėtis Rusijoje nėra tokia, kokia turėtų būti. Ypač e, čia turiu galvoje Putiną ir jo e, bendražygius. Jie negerbė pilietinių, piliečių teisių ir laisvių. Daug skaitome apie tai, kas dabar vyksta Rusijoje. Manau, kad ES čia turi būti daug tvirtesnė. Mes turime tęsti dėrybas su rusais, bet prioritetą turime teikti Rusijos piliečių laisviai, jų teisėms. Dialogas turi vykti atvirai ir skaidriai. Mes turime remtis bendromis vertybėmis. Ačiū kolegai Kinė, dabar kalbės kolegė Kurhola euroopan neuvoston ja etyjin jäsenenä sekä useiden yk n ihmisoikeussopimusten kaip SBO narė ir daugelio konvencijų šalis narė, Rusija turi gerbti įstatymų viršenybę ir pagrindinės laisvės. Pastaroj pastrojų metu vykę teismų procesai Rusijoje kelia didelį susirūpinimą. Jau minėjome Magnitskį, Khodorkovskį ir Politkovskają savo rezoliucijose. Tačiau tai yra tik keletas pavyzdžių, kurie rodo, kad Rusija nepaiso pagrindinių teisės principų. Rusijos pilietinė visuomenė kenčia tai, kaip elgiamasi su homoseksualais, yra diskriminacija. Rusija yra svarbi ES priekybos partnerė ir manau, kad vyriausioji galiotinė ponė Ešton turėtų kelti visus šios klausimus dėrybose su Rusija. Tum von Hohenstein. Dėkuoju, gerai, kad patvirtinome šią rezoliuciją, kad joje kalbama apie tai, kad be pilietinės visuomenės organizacijų neegzistuos pilietinė visuomenė, tai yra be vyriausybinio organizacijų ir tos organizacijos tokios kaip memorialas apriepia labai e, svarbias veiklos sritis ir tokių organizacijų darbuotojų lyginimas su užsienio agentais yra baisi melagystė ir drapstimasis purvais, drapstimas purvais būtent plėtinės visuomenės atstovų. Stalinas kalbėjo, kad šimtų kart, šimtą kartų ištartas melas tampa tikrovė. Gebelsas apie tai kalbėjo, kaip ir Stalinas, kad uh, Daug kartų kartojamos melas tampa tikrovė ir čia mes kaip tik tą ir pastebime, kuomet e, tam tikri asmenys juodinami visuomenėje, taip pradedami ir vertinti. Ačiū kolegijai Tūn Hohenstein. Pasisakymai pagal procedūrą, prašau žodžio, baigti. Dabar komisijos vardu kalbės jos narys Levandovskis. Gerbėmi parlamento nariai, ši rezoliucija ir diskusijos, aišku, aiškiai pailustruoja, kad ES auga susirūpinimas dėl žmogaus teisų padėties Rusijos federacijoje, dėl bendros situacijos ir dėl atskirų atvejų, kurie šiandien buvo paminėti. Tai buvo nekarta vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton buvo iškeltas e, kaip klausimas, iš, išsakyta tai buvo. Ir per pasarosius mėnesius mes matome, kad blogėja bendras kontekstas, kuriame veikia pilietinė visuomenė Rusijoje. Ypač uh, Tai daroma per um, paketą naujų teisės aktų, tai yra pusiau teisėta būda, um, bendras įstatymo dėl išdavystės, dėl užsienio agentų, dėl demonstracijų ir visą neseniai dėl homoseksualumo propagandos. Tikslas panašu yra susiaurinti ir taip siaura tą veiklos erdvę, kurią gali veikti mm, šios organizacijos. Mes reiškėme savo susirūpinimą ryštingai e, tiek dvišalių, tiek daugiašalių pagrindu. Ir Štai kokia yra problema. Šiandien Rusijos teismai ir teisėsaugos institucijos panašu nesugeba nepriklausomai vykdyti savo pareigų. Ir tai matome visoje eilėje bylų, tų bylų, kurių neproporcingai didelis skaičius pasiekia Europos žmogaus teisų teismą. Ir pavyzdžiui, visai neseniai buvo nustatyta, kad Rusijos federacija turi imtis konkrečių priemonių, kad, kad būtų garantuota teismų sistemos nepriklausomumas, kad teisėjai būtų apsaugoti nuo politinės įtakos, priimant, kai, kai jie priima savo sprendimus. Mes tvirtai laikomės tokios pozicijos. Per artimiausius mėnesius ir savaitės bus sprendžiama klausimai dėl Navalny ir kitų tų 12 balotnės aikštės demonstrantų um, taip pat ir dėl mm, Magnitskio nužudimo bylos po jo mirties e, taip pat ir Khodorkovskio bylos klausimas e, rūdienį bus keliamas. Mes tikrai labai aiškiai esame išsakę savo poziciją dėl visų šių bylų ir e, mes per žmogaus teisų konsultacijas, gegužės 17 dieną turėjome galimybę aptarti tuos klausimus. ES ir toliau seks tas bylas labai atidžiai. Įstatymo viršenybė turi būti ir yra prioritetinės rytis mūsų partnerystės dėl modernizacijos e, kontekste su Rusijos federacija. Dabar mes įgyvendiname projektą, kuris galbūt galės padėti šioje srityje su Europos taryba, tai darome, kad padėtumėm Rusijoje įsteigti apeliacinę sistemą baudžiamosiams ir civilinėms byloms. Ir ES yra pasirengusi dirbti kartu su Rusijos federacija šią kryptimį, taip pat ir dėl teismų teismų nepriklausomumo užtikrinimo. Mes ir taip tikime, kad tokie projektai turi didžiulį potencialą sustiprinti e, teisinę aplinką ir pagerinti investiciją, socialinį klimatą. Mes sveikiname ir esame pasirengę dirbti kartu su Rusija, būtent įgyveninant tokius projektus ir ateityje. Tuo tarpu mes, aišku, toliau aiškiai reiškėme savo susirūpinimą, kai kyla tokie atvejai ir viešai taip pat tai darome, tai darome ir indi, dėl tų individualių atvejų, kurie buvo paminėti diskusijose ir bendrai. Ačiū komisijos nariu Levandovskui. Dis... Pasibaigus diskusijoms buvo patikti šeši rezoliucijos projektai, diskusijos baigtos, balsuosime.